trys susilaikė, taigi rezoliucijos projektas patvirtintas. Baigiame šiandienos balsavimus. Norėčiau informuoti, kad EPP pranešė Niko Jūri e, paskirti į laikiną komitetą dėl finansinės krizės. Jeigu niekas neprieštarauja tokiam prašymui, tai jis patenkinamas. Ponas Posalt paprašė žodžio dėl darbo tvarkos. Ačiū, ponė pirmininkė, atsiprašau, tačiau šiandien nekartą susidūriau su tokia situacija, kad dešiniųjų ekstremistai iš Vengrijos pasisakė kiekvienų klausimų ir gal jį tiesiog nežino, kad mūsų darbo tvarkė yra daugiau negu vienas klausimas ir mes kalbame apie kitus klausimus, ne tik apie Vengriją. Pirmininkas dėja nėra kolegos ir ji neišgirs jūsų pastabos, taigi turime mūsų būsimų posėdžių e, darbo tvarkę taip pat ir protokolus. Dėl protokolų jokių prieštaravimų nebuvo. O dabar baigėme šiandienos posėdį ir linkiu visiems sėkmingos kelionės namo.